tas savo posėdėje balandžio 16 patikrino Marinės ir Turkano imunitetą ir kovo 2 ir 25 dienų sprendimu e, patvirtino šių įgaliojimų testinumą.